Muito bom dia. Deklaro aberta. Labas rytas. Pradedame e, rytinį plenarinį posėdį. Prieš perinant prie bendrųjų diskusijų numatytų šio ryto darbo tvarkėje, norėčiau pranešti antrojo balsavimo raundo įvykusio vakar rezultatus. Taigi, rezultatai antrojo balsavimo rando yra tokie. Veikiausiai prisimenate, kad buvo e, visai lė atskirų balsavimų. Visų pirma, dėl žaliojo kyšulio e, susitarimo jam buvo pritarta. rezultatai balsavimo e, bus paskelbti, bus matomi e, ekrane, jeigu norite juos e, pasitikrinti. Taigi, susitarimui su Žaliojo Kyšulio Respublika buvo pritarta. Toliau, kitas balsavimas dėl Žaliojo Kyšulio taip pat pritarta. Toliau, du balsavimai dėl Bisaugvinijos. Abiem atvejais pritarta. E, toliau protokolas dėl Santome ir principės. E, jis taip pat buvo patvirtintas po to. Balsavome dėl e, susitarimo su Šveicarijos konfederacija. Jam taip pat buvo pritarta. Sekantis balsavimas dėl rezoliucijas, dėl mielginio encefalomielito. E, Šią rezoliuciją buvo pritarta. Kitas balsavimas dėl Europos globalizacijos padarinių fondo mobilizavimo, jam taip pat buvo pritarta. Rezoliucija, toliau rezoliucija dėl ES solidarumo fondo, jai taip pat buvo pritarta. Kitas balsavimas taisomasis biudžetas. E, jam šiam balsavimui buvo pritarta. E, taisomasis biudžetas numeris 3 numeris 4, ir numeris 4 jiems buvo pritarta. Toliau, rezoliucija dėl, e, dėl Moldovos, jai buvo pritarta. Taip pat ir protokolui dėl ES ir Moldovos, jis taip pat patvirtintas. Taip pat balsavome dėl Maroko, pritarta. Toliau įvyko balsavimas dėl Jordanijos, e, sprendimas patvirtintas. Toliau dėl Kinijos taip pat patvirtinta. Toliau balsavimas dėl Gruzijos taip pat pritarta. Ir galiausiai dar vienas balsavimas įvykęs tai ES ir Izraelio e, aviacijos susitarimas. E, jam buvo taip pat pritarta. Dabar paskelbsiu balsavimų rezultatus dėl pakeitimų. Balsavome dėl pakeitimų dėl rezoliucijos, dėl e, Europos ateities konferencijos. 18 pakeitimas. Palauksiu, kol pasirodys informacija ekranuose. 18 pakeitimas atmestas. Pirmas pakeitimas atmestas. detalesnė, išsamesnė informacija apie balsavimus dėl pakeitimų yra ekranuose. Antras pakeitimas atmestas. Trečias pakeitimas atmestas. Vienuoliktas pakeitimas atmestas. Devynioliktas pakeitimas atmestas. 20 pakeitimas. Atmestas. Ketvirtas pakeitimas. Atmestas. Penktas pakeitimas. Atmestas. Šeštas pakeitimas. Atmestas. Septintas pakeitimas. Atmestas. 21 pakeitimas atmestas. Toliau. Šešto punkto pirmoji dalis. Pritarta. Šešto punkto antroji dalis. Taip pat pritarta. Aštuntas pakeitimas atmestas. 22 pakeitimas atmestas. 23 pakeitimas atmestas. 9 pakeitimas atmestas. 10 pakeitimas atmestas. 12 pakeitimas atmestas. 13 pakeitimas dėl A konstatuojamosios dalies punkto atmestas. 14 pakeitimas atmestas. B konstatuojamosios dalies punktas pirmoji dalis pritarta. Mm, Antroji dalis to paties punkto pritarta. Toliau 15 pakeitimas atmestas. 16 pakeitimas taip pat atmestas. 17 pakeitimas e, D konstatuojamosios dalies punktui taip pat atmestas. Toliau balsavimo dėl specialio komiteto steigimo dėl e, dirbtinio intelekto. E, balsavimo dėl šio komiteto įsteigimo rezultatų paskelbimas dabar bus. Pirmas pakeitimas atmestas. Septintas pakeitimas atmestas. Aštuntas pakeitimas Atmestas. Devintas pakeitimas. Atmestas. Antras pakeitimas. Atmestas. Dešimtas pakeitimas. Atmestas. Trečias pakeitimas. Atmestas. Vienuoliktas pakeitimas. Atmestas. 12 pakeitimas atmestas. Ir ketvirtas pakeitimas atmestas. 13 pakeitimas atmestas. Penktas D pakeitimas atmestas. 14 pakeitimas atmestas. 16 pakeitimas atmestas. Šeštas pakeitimas atmestas. Dar kartą minimas šeštas pakeitimas. Patikslinimas Šeštas pakeitimas pirmoji A dalis atmesta. E, kalba eina apie specialųjį komitetą dėl dirbtinio intelekto ir rezoliuciją. Ir toliau septintas pakeitimas atmestas. Aštuntas pakeitimas. Atmestas. Devintas D pakeitimas atmestas. Tryliktas pakeitimas atmestas. Dešimtas D pakeitimas atmestas. Keturioliktas pakeitimas atmestas. 15 pakeitimas atmestas. Pirmas pakeitimas atmestas. Antras pakeitimas atmestas. Vienuoliktas pakeitimas atmestas. Trečias pakeitimas atmestas. Ketvirtas pakeitimas atmestas. Dvyliktas pakeitimas atmestas. Penktas pakeitimas atmestas. Tokia buvo balsavimo dėl specialio komiteto dėl dirbtinio intelekto rezultatai, o dabar sprendimas dėl patikslinimų padarytų reaguojant į COVID-19 pandemiją. E, penktas pakeitimas patvirtintas, pirmas ir ketvirtas pakeitimas atmesti. Antras pakeitimas atmestas. Trečias pakeitimas atmestas. tai visi antrojo balsavimo raundo įvykusio vakar rezultatai. Ir dabar galime pradėti bendras diskusijas numatytas mūsų šio ryto darbo tvarkėje. Pradėsime nuo E, komisijos vyriau, pirmininkės pavaduotojo ir sąjungos vyriausiojo galiotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimų. Noriu padėkoti vyriausiam įgaliotiniui už tai, kad atėjo šiandien e, pas mus į posėdį. E, bus pareiškimai dėl COVID-19 krizės padarinių užsienio politikai, taip pat e, dėl Hongkongui taikomo nacionalinio e, saugumo įstatymo, kurį taiko Kinijos liaudės Respublika, bei būtinybės ES ginti Hongkongo aukšto lygio autonomiją. Ir trečias pareiškimas bus dėl ES atsako į vakarų kranto aneksiją, kurią gali vykdyti Izraelis. Norėčiau priminti visiems kad šiuose bendrose diskusijose galimybė pasisakyti pagal procedūrą, prašau, žodžio nenumatyta, taip pat nebus galimybės užduoti klausimų pagal mėlynę kortelę. Ir nedelzamas toliau suteikiu žodį vyriausiam įgaliotiniu užsienio reikalams ir saugumo politikai Josepui Boreliui ir noriu padėkoti už tai, kad šiandien atėjo pas mus į posėdį. Prašau, žodis jums. Señor señoras, señoras. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Aptarsiu tris klausimus. Two, two, Aš iš karto kalbėsiu visais trimis klausimais. Pirmiausia, ES reakcija į COVID-19 krizę. Akivaizdu, kad pasaulinė pandemija reikalauja pasaulinių sprendimų O ES turi būti šios reakcijos centre. Tam balandžio mėnesį mes įkūrėme reakcijos komandą, padėdami savo partneriams, jau apie tai kalbėjau komitetų posėdžiuose, birželio 8 dieną užsienio reikalų taryboje kalbėjome apie naujus pokyčius, kaip greitai reaguoti, kaip elgtis ir kaip mob ir mobilizavimą 35 milijonus eurų, kad padėtume labiausiai pažeidžiamoms šalims Afrikoje, mūsų kaiminystėje. Aišku, kad tai nėra nauji pinigai, bet e, jau skirtų e, resursų perskirstimas. Bet e, buvo svarbu visgi suteikti prioritetą pandemijai, kovai su pandemija svarbiausių ES programų pabėgėliams pratesimas. Taip pat labai svarbus šios krizės metu ir mes dėkojame parlamentui, kad jis pati, pati, pati, patrino pakeit, pakeitimus biudžete ir skiria daugiau kaip 400 milijonų eurų e, e, remiant Sirijos pabėgėlius. Pagal naują DFP pasiūlymą mes e, skiriame dėmesio išorės veiksmų politikai finansuojant naujos kartos instrumentus. Dalis šių pinigų bus skirta humanitariniai pagalbai, dalis išorės veiksmų e, ribų padidinimui, taip pat tarptautinio bendradavimo priemoniai. Taip pat numatome naujas papildomas lėšas 10,5 milijono. Tam galima skirti garantijas iki 130 milijardų eurų pagal Europos tvaraus vystimosi fondą plus. Taip pat papildomą makrofinansinę paramą trečiosiam šalims. Visa tai leis mums pas, pasipatinti tvarias žalias investicijas šalių, šalise partnerėse visame pasaulyje. Tikiuosi, kad galiu pasikliauti jūsų paramą, kad galėtume išlaikyti, išlaikyti ambicingą išteklių lygį išorės veiksmuose. Antra, turiu pasakyti, kad to labai reikėjo, nes e, ši krize bus biblinių pasiekmių krizė. Pažvelkime į situaciją Latino Amerika, Amerikoje, pavyzdžiui, kur situacija blogėja. E, e, gerai, kad Afrikoje situacija nėra tokia bloga, kaip tikėtasi, bet apskritai sveikatos ir ekonominės pasiekmes dėl šios krizės bus labai didelės. Ir aš bijau, kad jos užtruks ilgai. Antras klausimas, apie kurį kalbame šiandien, šiandien yra apie Kinijos liaudės Respubliką ir jos nacionalinio saugumo įstatymą Hongkongui. Noriu pateikti savo atsakymą remiantis labai akivaizdžių e, faktų. COVID-19 krizė padidino, pa, pa, sustiprino esamas tendencijas, įtampą tarp JAF ir Kinijos auga kasdien. Ir noriu pakartoti, ką esu sakęs jau anksčiau daug kartų, kad Europa turi rasti savo kelią, siekiant subalansuoti savo santykius su abiem partnerėmis. Kaip šiandien užsienio reikalų ministras iš Prancūzijos sakė tą patį, daugiau mažiau tą patį Prancūzijos spaudoje. Ir tam mes pritarėme ir užsienio reikalų taryboje. Bet tai nereiškia, kad didinti reikia atstumą. Transatlantinė partnerystė tai išlieka labai svarb, svarbus strateginiai santykiai Europos Sąjungai. Aišku, kad e, lieka nuomonių skirtumus su dabartinė administracija JAV, tai akivaizdu, pavyzdžiui, dėl daugia šališkumo e, svarbos, dėl tarptautinio baudžiamojo teismo, pavyzdžiui, paskutinis atvejis, bet siekiame pozityviai bendrauti ten, kur įmanoma. Mūsų santykiai su Kinija netitinka, netelpa į vieną kategoriją. Labai gaila, kad kai kurie žmonės įsivaizduoja, kad viskas yra paprasta. Tai yra neįmanoma. Viskas yra kompleksiška ir taip ir išliks. Mūsų santykiai turi būti pagristi pasitikėjimu, skaidrumu ir abipusiškumu. Kinija, aišku, yra būtina partnerė, ar jums patinka ar ne, sprendžiant pasaulinius iššūkius, pavyzdžiui, pasauliniams pandemijos krizę ar klimato kaitos klausimus. Niekas neįsivaizduoja, kad galime sudaroti su klimato kaita be Kinijos. Tuo pat metu žmogaus teisės lieka prieštaringas klausimas mūsų santykiuose. Aš e, šios nuogastavimus išsakiau dėl sutarkinės situacijos Hongkonge. Kinijos užsienio reikalų ministrui praėjusią savaitę mes ilgai kalbėjomės, daugiau kaip tris valandas akis į akį. Manau, kad tai buvo naudingos ir tiesos, naudingi ir tiesus e, pokalbiai dėl mūsų santykių. Ir aišku, kad Hongkongo saugumo įstatymo patvirtinimas netitinka Kinijos tarptautinių įsipareigojimų, ypač pagal Kinijos ir Junktinės karalystės bendrąją deklaraciją įrašytą į pagrindinį Hongkongo įstatymą. Hongkongo e, autonomija, jo jos laisvės, paminės laisvės turi įtakos mums visiems, ne tik homovui. Tai yra vertybių principų klausimas, tai yra būtinybė laikytis tarpinių įsipareigojimų, kurie e, kas gali pakirsti vienos šalies dviejų sistemų principą. Kaip žinote, aš apie tai kalbėjau labai aiškiai savo deklaracijoje ES vardu gegužės 22-29 dienomis. Šiuo klausimu mm, mm, ES šalis pritarė e, vienu balsu e, užsienio reikalų taryboje. Šį klausimą taip pat iškėliau jungtinėse tautose, saugumo taryboje, kai turėjome galimybę kalbėti, kreiptis į šią organizaciją tą pačią dieną, kai buvo patvirtintas tas sprendimas ir per klausimų atsakymų sesiją aš kalbėjau apie konkrečios priemonės kūrimąsi ES ir detaliau apie tai pakalbėti. Trečia, dėl galimo Izraelio vakarų kranto aneksavimo. Noriu pakalbėti apie tai, apie galimą Izraelio aneksavimą vakarų kranto. Tai yra dalis okupuotos Palestinos teritorijos. Čia mūsų pozicija yra aiški Ir nors e, dar kartą galiu pasakyti, sunku rasti vienbalsiškumą, bet didelė dauguma šalių remia e, dviejų šalių sprendimą pagristą tarptautiniais parametrais ir mano, kad bet koks aneksavimas netitiktų tarptautinės teisės. Todėl mes raginame Izraelį susilaikyti nuo vienašališkų sprendimų, kurie galėtų sukelti bet kokią Palestinos okupuotos teritorijos aneksavimą. Aš turėjau galimybių apie tai kalbėti e, telefonu su Izraelio užsienio reikalų ir gynybos ministrais. Tai būtų rimtas tarpinės teisės pažeidimas. Kovo mėnesį Ženevoje 27 valstybės narės sutarė šio klausimu praėjusioje užsienio reikalų taryboje dėja nebuvo vienbalsiškai sutarta šio klausimu, bet, kaip sakiau, labai didelė šalių dauguma remia šią, šį principą. Antra, tai sukeltų e, rimtą žalą dviejų šalių sprendimo galimybei. Tai trečia, neigiamai paveiktų regioninį stabilumą mūsų santykius su Izraeliu ir tarp Izraelio bei arabų valstybių ir galimai Izraelio saugumą. Tai nėra darybų klausimas, tai turime pabrėžti taip pat. Ir galiausiai, žvelgiant iš ES perspektyvos, aneksavimas e, turėtų rimtų pasiekmių mūsų santykiams su Izraeliu. Dėja, mano laikas baigėsi, aš turiu laikytis man skirtą laiko. Nenoriu kalbėti apie galimą aneksavimo poveikį, bet turiu pabrėžti, kad ES turi savo atsakomybę e, e, pagal tarptautinį ir Europos teisę ir kaip e, sutarta užsienio reikalų taryboje gegužės viduryje mes bendraujame su Izraelio partneriais, kad toks žingsnis nebūtų žengtas. Naudojame visus savo diplomatinius pajėgumus, kad darytume spaudimą Izraeliui, kad tai neįvyktų. Taip sakiau, aš turėjau atvirai E, su ministru Gens ir ministru Skenazai ir kalbėjau apie būtent tai, kad e, šis toks paskelbimas, toks, e, toks anesavimas turėtų rimtų pasiekmių. Taip pat kalbėjau su Palestinos atstovais ir ES užsienio reikalų ministrai perdavė tokį patį signalą, kalbėjomės apie JAV sekretoriumi anksčiau šią savaitę. Tai buvo labai svarbi diskusijų dalis trukusi pusantros valandos su Maiku Pompejo. Ir ateityje mes toliau bendrausime su visais partneriais ir tarname bendruomenę, remdami tam, kad būtų e, rastas dviejų valstybių sprendimas, remiantis tarptautiniais parametrais ir užtikrinant vienodas teisės visiems. Labai ačiū, ponia pirmininkė, už e, tai, kad sutikė man e, vieną minutę laiko daugiau. Ačiū Jums uždėmesi, turiu dabar čia sustoti. Mano laikas baigėsi, bet aš būsiu jūsų paslaugoms e, pakalbėti tais klausimais, kuriuos iškelsite per šį, šią diskusiją. Ačiū. Muito obrigado, senhora vice-presidente. Ačiū, vicepirmininkė. Dėkoju už pareiškimus šiais labai svarbiais klausimais. Dabar žodį norėčiau suteikti parlamentarams ir labai prašyčiau visų laikytis jums skirto kalbėjimui laiko. Taip pat norėčiau visų paprašyti kalbėti tomis temomis, kurios yra numatytos šiandienos darbo atvarkėje. Pradėsiu nuo pono Davido Makalisterio, EPP frakcija, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Kadangi esu įsitikinęs, kad mums reikia toliau siekti užtikrinti strateginį ES autonomiškumą ir skatinti daugia šalių sprendimus, ginti mūsų interesus, solidarumo dvasioje, aš labai sve, sveikinu šiandienos diskusijas apie COVID-19 pandemijos poveikį išorės politikai. Mes žinome, kad ši pandemija reiškia ne tik daugiau medicinių, socialinių, ekonominių pokyčių, plataus masto pokyčius tai reiškia, bet taip pat kaip vicepirmininkas Josefas Borelis teigia, tai ir geopolitinė prasme daug ką pakeis. Aš norėčiau paminėti kelis pavyzdžius, kuriuos matome. Mažėja demokratija, paminamos pagrindinės teisės įvairiose pasaulio vietose, dezinformavimo kampanijos vykdomos, kibernetiniai išpoliai taip pat izol, izolacija vietoj daugia šalio bendradarbiavimo. Mes, Europos parlamentas, turėtumėme aiškiai parodyti, kad beprecedentinė pasaul... be pasaulinė grėsmė dėl COVID-19 reiškia beprecedentinių priemonių ėmimasi. Ir aš norėčiau patikinti, kad visi mūsų parlamente nori siekti globalių atsakų. Šiandienos diskusijose ir įvairiuose klausimuose bei įvairių komitetų rengiamuose pranešimuose mes akcentuojame, kiek svarbus yra užsienio politikos matmuo kovai su pandemija ir siunčiame stiprų solidarumo signalą su visais partneriais pasaulyje. Dėkoju. Ačiū, Davidai. Dabar žodis ponui Pitsulai. Prašau, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vyriausiasis įgaliotinį. COVID-19 poveikis užsienio politikai yra daugelypis, kalbant apie tarpinius santykius, priekybą, vystimasi, daugia šalis, santvarkos ateitį apskritai. Mes turime prisimti visapusišką atsakomybę ir vadovauti šiam, šiai globaliai kovai su pandemija pagristai mūsų pagrindinėmis vertybėmis ir principais. Mūsų prioritetai turėtų būti padėti labiausiai pažydžiamoms bendruomenėms, užtikrinti prieigą prie vakcinų, užtikrinti ugnies nutraukimą ir užtikrinti tinkamą tiekimo grandinę visiems. Taip pat mes negalime, aišku, atsakyti ir savo interesų, kovoti su dezinformaciją turime, tai turėtų būti mūsų prioritetas. Mes sveikiname naująjį komunikatą ir tikimės, kad juo sustiprinsime savo atsparumą. Galiausiai siekiant artimo bendradarbiavimo daugia šalėje dvasioje su pagrindinėmis institucijomis, tokiomis kaip PPO, Junktinės tautos G20, mes turime padėti savo tarptautiniams partneriams susitvarkyti su šios pandemijos padariniais ir parodyti kelią siekiant tvaraus vystimosi, nes tai turėtų būti pagrindinis mūsų atsigavimo principas. Dėkoju. Ačiū. Toliau žodis Malik Azmanė. Dvi minutės, prašau. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Prasidės kadencijai Europos komisija paskelbė apie savo geopolitinius siekius. Europa turėjo tapti globaliu veikėju. Koronos virusas yra didelis išbandymas šiam siekiui. Per pastaruosius mėnesius šis virusas privertė mūsų pasaulį sumažėti. Visi užsirakinome savo namuose. Ir visgi šis virusas tapo globaliu iššūkiu, pasiekusiu visus pasaulio kampelius. Jis parodė, kaip tarpusavėje susiję, priklausomi vieni nuo kitų mes esame. Tačiau būtų idealistiška manyti, kad galime globaliai susivienyti ir atremti šią krizę. Tikrai skauda širdį matant tokius pavyzdžius, kai šalys bando pasinaudoti COVID-19, skald... kad suskaldytų Europą ir netgi pakenktų mūsų interesams. Taip vadinamoji koronos diplomatija, dezinformavimo kampanijos, taip pat įtampos atsiradimas Libijoje palei Kinijos Indijos sieną. Mes turime suprasti, kad pasaulis juda labai greitai. Labai svarbu, kad Europa pradėtų ryštingiau elgtis atremiant šiuos iššūkius ir kalbėtų aiškiu vieningu balsu pasaulinėje arenoje. Tai yra momentas dabar, tinkamas momentas komisijai siekti geopolitinių ambicijų, jiek, rodyti kelią siekiant atsako e, šioje krizėje ir užtikrinti, kad būtų surasta vakcina, kuri būtų prieinama visoms tautoms, visoms šalims ir taip pat parodyti kelią, kad būtų apsaugoti europiniai interesai kartu su e, liberaliai demokratiškai nusiteikusiais sąjungininkais pasaulyje. Mes turime dabar užpildyti tą susidariusią tuštu, tuštumą ir aš tikiuosi, kad mes visi prisimsime tą pasaulinę atsakomybę. ES gali pasiekti rezultatų, jeigu susės prie bendro stalo su kitomis pasaulio šalimis ir tą padarys su atnaujintų ryštu. Dėkoju. Ačiū. Toliau žodis Marko Atriosto. Vieną minutę, prašau. Gentile viceprezidente Borrell, evidente come. Vicepirmininkė Borelė. Akivaizdu, kad krize, kurią sukėlė COVID-19 pandemija, pakeitė situaciją pasaulinėje arenoje. Ir Kinija pandemijos metu nesielgia kaip e, patikima partnerė, nors už pradinę e, tylą galime atleisti. Noriu priminti, ką sakė Matėjo Salvini, kad reikia tarptautinių pastangų bandant pažaboti e, krizę ir virusą. Ir išsiaiškinti, atlikti tarptautinį tyrimą ir išsiaiškinti, kodėl ši krizė kilo. E, tikriausiai nereikia lėgos atstovams kartoti apie tai, kad e, kalbame apie didelę atsakomybę. Daugybė penkių žvaigždučių judėjimo narių, taip pat ir Luigi Demajo, e, nes neprisirengė pasmerkti Kinijos veiksmų Italija tarsi tapo satel, šali, šalimis satelite. Tačiau yra skirtumas tarp tų, kurie pasirenka laisvę ir kurie nesirenka laisvės. Kinijos komunistų partija tikrai nėra tas sektinas pavyzdys. Ačiū, sako pirmininkas. Toliau žodis ponui Bernardui Butikoferiui dviems minutėms. Pirmininkė, ponia Borelė, kolegos pamatinė, esminė krizė surakinusi pasaulį kurios priežastis COVID-19 pandemija. Tačiau pastebime ir du naujus aspektus. Tai pirmoji tarptautinė krizė per dešimtmečius, kurioje jungtinės valstijos atsiriboja nuo bet kokio tarptautinio lyderio vaidmens, o krizės centre yra Kinija. Ji yra svarbiausia labiau nei bet kada. Ir tai ja, nieko gera nežada. Uh, E, pastebime, kaip keičiasi tarptautiniai santykiai. Viena vertus vyka, vyksta e, kov, hegemonų kova, e, kova dėl hegemonijos tarp supervalstybių. Tuo pat metu, kita vertus, silpnėja daugiaš, daugiašališkumu paremta tarptautinė tvarka. Krizių laikotarpiais tokios tendencijos ypač sustiprėja. ES labai svarbu sustiprinti savo pastangas ir e, su didesniu pasitikėjimu gyvendinti savo tarptautinius įsipareigojimus. Mums nepavyko e, apriboti e, apsauginės e, asmenės įrangos eksporto. Taip pat e, mes pasaulio sveikatos organizacijoje turėjome būti koalicijos lyderiais, kuri būtų aiškinusis pandemijos priežastis. Yra daugybė iššūkių. Kova už savo interesus reiškia e, sąjungininkų paiešką, taip pat darbas su, su, su, su tais, kurie nori dirbti. Norėčiau kai ką pasakyti apie Hongkongą. Sveikinu didžiojo septynetuko neseną pareiškimą šioje savo rezoliucijoje Europos parlamentas kalba apie tai, kad ne tik apie kritiką mes e, primename Kinijai, kad tartautinių įsipareigojimų nevykdymas nėra e, visiškai paprastas su, su jokiais e, e, papildomais įsipareigojimais nesusijęs aspektas. Turėtume tą priminti Kinijai pirmadienį, kuomet vyks vadovų susitikimas. Pirmininkas, ačiū ponui Žodis toliau ponui Vasikovskijui. Vienai minutėjai. Pirmininkė, e, vyriausias įsigaliotinį. Prieš 20 metų Kinijos, atsiprašau, Lenkijos užsienio reikalų ministras draugė su e, JAV valstybės sekretoriumi inicijavo Varšuvoje demokratijos bendruomenę. Ir šiandien pažymime šio e, įvykio 20-asias metinės. Būtent todėl Lenkijos prezidentas Andžai Duda buvo pakvestas į Baltuosius rūmus. Ne. Tai e, būtų pirmasis valstybės vadovas, kuris apsilankytų balduosiuose rūmuose po e, COVID-19 pandemijos pradžios būtų aptarti dvišaliai santykiai bei transatlantiniai santykiai. ES turėtų ieškoti tokio bendradarbiavimo naudos. Mes neturėtume e, būti susiskaldę, atsiriboti nuo JAF, neturėtume būti verčiami rinktis tarp Kinijos ir JAF. Drauge prieš virusą, e, įveikti krizę ir drauge už saugumą raginu jūs, ponė Borelį, bei ES išorės veiksmų tarnybą prisidėti prie Lenkijos prezidento pastangų ir paremti transatlantinius santykius. Labai ačiū. Dabar žodis Aslem Demirel. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Jau mėnesius mėnesius kalbame apie koronos virusą, apie šią pandemiją, kurie akivaizdžiai rodo, kokias klaidas kokių klaidų ir trūkumų yra politinėje ir ekonominėje sistemoje, kuomet privatus interesai aukščiau valstybinių interesų. 2011 metais, 2018 metais 63 kartus kreipėmės valstybės narės, kad jos nemažintų sveikatos priežiūros sistemo finansavimą. Ir tuo pat metu priminėme jiems, kad jos privalo užtikrinti, kad turime didinti išlaidas šioje srityje. Pone Borelė, milijonai europiečių susiduria su didžiuliais socialiniais iššūkiais, praranda darbą, praranda pajamas. Ir būtent tokiu metu kaip dabar ES, ES biudžetas e, nori skirti 25 e, milijardus mokslam tyrimams karinės pramonės srityje. E, bombos ir tankai juk negali atstoti maisto skurdžiai gyvenantiems žmonėms. Turime suprasti, kad e, naivumo laikai baigėsi. Būtų neteisinga, jeigu e, ginkluot, ginklų lenktynės įsibėgėtų, tai nepadidins mūsų saugumo. Ačiū. Toliau Antoni Komin Oliveras. Vieną minutę. Europos Sąjunga neturėtų e, kovos su pandemija išnaudoti kaip e, galimybę susilpninti teisės viršenybės valstybę kaip niekada ES turėtų remtis pagrindinėmis e, teisėmis ir laisvėmis ir ginti demokratiją ir šias laisvės. laisvės. Būtina, kad ES atstovai pasaulyje įtikinam, įtikinamai su prestižu gintų tuos, e, tas vertybės. Ir noriu priminti apie tai, kad Ispanijos vyriausybė 80-ame dešimtmetė, kuomet jai vadovavo Felipe González, e, pasitelkė grupę asmenų veikiančių už įstatymo ribų, kad kovotų su teroristais. Ir, ir kalbėtojo mikrofonas išjungiamas. Pirmininkas, norėčiau kreiptis į kalbėtoją ir paprašyti kalbėti tomis temomis, kurios numatytos diskusijose nes kitaip nevyksta darbas pagal darbo atvarkę. Ar norite užbaigti savo pasisakymą? Pone vyriausias įsigaliotinis, su visa pagarba, bet remiantis etikos sumetimais, noriu paklausti, ar patikrin, patvirtinate savo e, paramą e, valstybei, kuri neteisėtomis priemonės kovoja su terorizmu ir kaip jūs rengėtės užtikrinti tinkamą ES atstovavimą tarptautinėje arenoje? Ačiū. Noriu priminti visiems kolegoms, kad e, sutarėme dėl darbo atvarkės. Darbo atvarkėje turime tris temas diskusijai ir kalbėti netomis temomis yra nukrypimas nuo startos darbo atvarkės. Taigi prašau gerbti sutartas temas. Dabar žodis Michaeliui Galeriui. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. COVID-19 krizės ekonominės pasiekmes ir toliau kels politinį destabilizavimą e, įvairiose regionuose. Daug veikėjų šios krizės šešėlėje bando siekti gyvendinti savo e, egoistiškų tikslų, turime tam pasipriešinti. Dėl Kinijos turime priminti, kad sustarimas su Junktinė karalystė yra tarptautinės teisės įsipareigojimai, kurių turi laikytis Kinija. Gerai, kad politiniai atstovai e, E, skatina Izraelio ir kitų ir Palestinos e, dialogą, nes e, aneksavimas būtų prieštarautų tarptautiniams įstatymams, tarptautiniai teisai ir turėtų ilgalaikių pasiekmių. Prašom pamiršti tokią idėją. Manau, kad pavyzdžiui Gruzijoje ir Moldovoje matome, kad oligarchų interesai nori Oligarchai siekdami savo interesų nori pasinaudoti COVID krize ir turime užtikrinti, kad bendravimo darbo atvarkė būtų išlaikyta. Ačiū. Labai ačiū. Toliau Udo Bulman, vieną minutę. Pone vicepirmininkė Borelį, netgi ir be koronos krizės šie metai būtų e, metai, kuomet patirime didžiausias humanitarinės krizės, nes prieš keletą metų 18 milijonų žmonių, kuriems grėsė badas e, ir be koronos viruso 20-30 milijonų žmonių būtų nukentėję nuo e, visų įvairiausių krizių. Badas grėsia e, tūkstančiams milijonams žmonių. Labai gerai, kad greitai e, mobilizavome lėšas. Bet mūsų kolektyvinės pastangos yra būtinos tam, kad e, sustabdytume masinės mirtis. Turime suprasti, apie ką mes kalbame šiemet. Vienas dalykas yra taikyti, kalbėti apie sankcijas Iranui ir Venezuelai. Nenoriu uh, minėti visų politinių diskusijų, kurios yra aktualios, bet ES turi daryti viską, kad visose šiose šalyse būtų galima kovoti su pandemija ir su badu, nepriklausomai nuo to, ką galvoja kiti tarptautiniai veikėjai. Ačiū, ponia Udo Bulman. Dabar žodis Hanna Neumann. Pusantros minutės. Mėly kolegos, mes savo pastangas skirime COVID pandemijai kaip sveikatos kriziai, bet jos šešėlėje žmogaus teisų krizė taip pat vyksta. Ši žmogaus teisų krizė sveikatos krizė daro dar blogesnę, dar bloginąją. Jeigu galima brokti, grobti uh, žurnalistus, kurie kalba apie krizę, tai tiesiog tik tai didina nepasitikėjimą. Jeigu režimai uh, pasinaudodami krize perka ginklus, tai tai nesustabdys virusą, tai tiesiog skatina baimę ir mirtis. Aišku, individų laisvas apribojimas yra būtinas pandemijos, kovai su pandemija, bet jis turi būti proporcingas, turi būti susijęs su kritinė situacija ir žmonės turi teisę apie tai kalbėti. Dažnai jie tos teisės neturi kovai su COVID krize. Turime kovoti ir su krize sveikatos priežios srityje, ir žmogaus teisų srityje. Turime stebėti, kaip sklinda e, lyga, bet ir žmogaus teisų pažeidimai. Turime tirti ir tą, ir tą. Turime apsaugoti ir gydytojus, ir žmogaus teisų gynėjus, ponia Borelį. Kalba ne tik apie milijonus. Europa turi tapti žmogaus teisų gynėja. Ir nors aš e, galiu pagirti jūsų pastangas šioje srityje, jūs apie tai garsiai kalbate, bet turime stiprinti savo veiksmus ir žmogaus teisų srityje, žvelgdami į pasaulį šiandien. Labai ačiū. Toliau Radoslav Sikorski. Vieną minutę. Pone pirmininkė, visų pirma, norėčiau šią progą padėkoti anksčiau kalbėjusiam kolegai ponui Vaščiakovskijui, kuris taip pasiriai kalbėjo apie demokratijos bendryją. Tai yra veiksmus, kurios pradėjo ponas Gremikas, kuriuos aš tiesiau. Tai reiškia, kad galbūt Lenkijos vyriausybė nustos kovoti su e, įstatymu viršenybė ir taps demokratijos pavyzdžių kitiems. Na, o dabar Jeigu kalbėtume apie e, COVID-19 krizę, aš tikiuosi, kad atsiras nauja poreikių hierarchija. Taip pat reikia žvelgti į tai, kaip susidarome su šią krizę. Komisijos pasiūlymai, tikiuosi, padės su to susidoroti ir Europa išliks vieninga. Bet dirbtinė mažų palūkanų politika gali sustiprinti skirtumus tarp valstybių narių. Taigi yra daug galimybių, bet yra daug pavojų. Aš tikiuosi, kad nepamiršite ir to. Ačiū. Dėkoju. Toliau žodis Katlin Van Bremt. Vieną minutę, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Borelį. Kaip Jūs pats minėjote, COVID-19 krizės poveikis tarptautiniai situacijai dar nėra aiškus, bet jis bus milžiniškas. Aš paminėsiu Kinijos pavyzdį. Net prieš pandemiją turėjome milžiniškų problemų santykiuose su Kinija. Pagalvokime apie žmogaus teisės, pagalvokime apie priekybinius santykius ir tai, kad tai yra valstybinė, valstybė, sai ekonomikai vadovauja valstybė. Bet e, COVID krizės metu tos problemos dar labiau išaugo. Jie užvertė Europą netikromis žiniomis ir jie nebuvo skaidrūs, kalbėdami apie tai, kaip jie tvarkėsi su COVID krize savo šalyje. Ir dabar mes matome, kad esame per daug priklausomi e, nuo Kinijos, kalbant apie apsaugos priemonės sveikatos priežiūros rytyje. Taigi, ponia Borelį, turime labai aiškiai pasakyti, kad priekybos politika yra pati svarbiausias, pats svarbiausias, galingiausias ginklas šioje politikoje. Ir mes turime tuos dalykus apjungti, ne tik kalbėti apie žmogaus teisės ir turėti normalius priekybinius santykius su Kinija. Mes turime permastyti savo santykių su Kinija. Dėkoju. Ačiū. Toliau žodis Francisco Jose Milenmon. Viena minutė. Presidente. Ačiū pirmininkė. Norėčiau akcentuoti keletą aspektų. Kalbant apie COVID-19 išorinį matmenį. Visų pirma, krizė užakcentavo valstybę tarptautinės valdysenos ir e, medicininių e, priemonių prieinamumą. Taip pat ak, e, ak, tapo aktualu bendradarbiavimas kovojant su virusu. Antras aspektas - tai e, Europos situacija kaip jį matoma iš išorės. Turime užtikrinti didesnį saugumo, sveikatos apsaugos lygmenį. Negalime leisti, kad trečiosios valstybės, būtume priklausomi nuo trečiųjų valstybių medicininių e, priemonių ir e, vaistų gamybos srityje. Reikia pasakyti, kad 80 procentų e, farmacijos pramonės ingredientų su koncentru, gamybos sukoncentruota Indijoje ir Kinijoje. E, Taip pat turime padėti kaiminams Afrikoje kovojant su krize. Todėl džiaugiuosi, kad ES savo atsakė į pandemiją sutikė nemenka finansinę pagalbą trečiosiams šalims. Ir per pastarąsias 20, 20 dešimtmečius buvo keletas krizių. Tačiau COVID-19 krizė mus užtiko vėl nepasiruošusius. E, virusas, žinoma, nepaiso sienų. Rengiantis jeigu ištiks dar viena sanitarijos krizė, turėtume būti geriau pasirengę jai. Ačiū. Ačiū. Toliau žodis Havi Lopes. Vienai minutiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, vyriausias įsigaliotinį. Be abejonės, pandemija ne tik reiškia didžiulį e, sveikatos apsaugos sistemos iššūkį, bet ji taip pat atskleidė ir tam tikrus aspektus tarptautinės valdysenos sistemoje. Paštrėjo tendencijos, kurias jau žinome anksčiau. E, tarptautinių lyderių nebuvimas, tarptautinių organizacijų labai didelis susilpnėjimas bei e, įtampos augimas tarp e, didžiųjų galybių. Tačiau ES galėtų imtis veiksmų keliose sritise reaguodama į šią situaciją labiau nei bet kada Europa privalo prisimti atsakomybę ir e, skatinti tarptautinių struktūrų reformą. Tai susiję ne tik su pandemijos iššūkiu, bet ir klimato kaitos iššūkiu ir globaliniu mastu būtina, būtinas bendradarbiavimas. Europa taip pat turi surasti savo tikrą individualų kelią kurio eidama gintų savo vertybės ir interesus pasaulyje. Taip pat reikia ieškoti sąjungininkų ir juos remti. Pavyzdžiui, Latino Amerikoje, nes tas žemynas e, dabar ypač kenčia dėl pandemijos priežasčių. Dėkoju. Toliau žodis Aleksandrovui Vardanovai, prašau. Pone pirmininkė, pone Borelį, aš norėčiau, kad mes pasveikintumėme Hongkongo piliečius, kurie kovoja už savo teisės ir laisvės, susidurdami su Kinijos parlamento priespauda po to, kai parlamentas patvirtino nacionalinio saugumo įstatymą. Kaip atstovas šalies, kuri išgyveno komunistinio totalitarnio režimo baisumus, aš kreipiuosi į komisiją ir tarybą ir visus Europos parlamento narius, kad būtų atsisveikinta su mūsų iliuzija, kad galime toliau draugauti su komunistinė Kinija. Mes turime kovoti už Hongkongo piliečių teisės. Mūsų vertybės verčia mus pasakyti Pekino režimui, kad esame pasiryžę stabdyti investicijų susitarimus ir kad esame pasirengę apsvarstyti sankcijų politiką. Taip pat, ką padarėme po to, kai Rusijo, po Rusijos agresijos Krymo atžvilgių, sankcijos yra vienintelė priemonė sugražinti sveiką protą e, komunistiniams dinozaurams, kurie išgyveno lik šioliai. Dėkoju. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį Miriam Leksman. Vieną minutę, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu nepasisakysime už laisvę visur, negalime tikėtis, kad laisvė apskritai kur nors egzistuos. Kinija ir toliau pamina Hongkongo autonomiją, teisinės valstybės principus, pagrindinės laisvės ir tarptautinius susitarimus pamina. Vienašališkas nacionalinio liaudės Kinijos kongreso sprendimas priimti nacionalinio saugumo Hongkongo įstatymą pažeidžia teisinės valstybės principus ir pagrindinės laisvės. Tikėtina, kad tas įstatymas, tuo įstatymu bus numatyti didžiuliai mokesčiai. Prieš dvi savaitės daugiau nei 900 politinių lyderių visame pasaulyje, skaitant ir jūs, pasmerkė tokį, jud, tokį, tokį žingsnį. Šis bendras rezoliucijos tekstas suteikia labai išsako labai aiškę principinę poziciją apie situaciją Hongkonge. Ir mes turėtumėme atsižvelgti į mūsų užsienio politiką, kaip numatyta sutarties 21 straipsnėje. Aš kreipiuosi visus su prašymu palaikyti šią rezoliuciją ir pasakyti ir paremti Hongkongo žmonės. Dėkoju. Ačiū. Toliau. Izabel Santoš. Ačiū. Pirmininkė, kai buvo pasirašytas Kinijos Junktinės karalystės pasirašyta deklaracija ir Hongkongas buvo perduotas, daug kas bijojo tos dienos, kuomet Kinijos vyriausybė pradės ignoruoti bazinį įstatymą, pagrindinį Hongkongo įstatymą ir bandys paminti šį regioną primdama nacionalinio saugimo įstatymą, Kinijos vyriausybė atvėrė kelią ir galimybę paminti piliečių teisės ir iškilo grėsmė principui dvi šalis viena sistema. Taigi mes privalome atsižvelgti į tai santykiuose su Kinija ir tai negali reikšti, kad mes sumažinsime mūsų vertybės, mūsų reikalavimus. Priešingai mes privalome reikalauti laisvės žmogaus teisių ir Hongkongo autonomiškumo bei tarptinės teisės laikymosi. Būtent to tikisi, tą turi daryti ES. Ačiū. Toliau žodis Hildai Vautmans. Viena minutė 30 sekundžių. Ačiū, ponė pirmininkė, vyriausiasis įgaliotinį, mėly kolegos. Man viskas labai aišku. Aš ginu vienos šalies dviejų sistemų principą. Taigi aš paremiu Hongkongo žmonės ir remiu jų žodžio laisvę. Smurtu. Uh, smur, smurto taikymas prieš protestuotojus ir grėsmė Hongkongo autonomijai nėra priimtina. Laimiai parlamentas yra vieningas ir priėmė labai, paruošė labai stiprią rezoliuciją, kuri reikalavimo, kad saugumo įstatymas būtų atšauktas, kad būtų gerbiamo žmonių laisvės e, Hongkonge. Ir mes norime, kad būtų teisinė, gerbiami teisinės valstybės principai. Jeigu ne, mes, tarptautinė bendruomenė, turėtumėme svarstyti galimybę kelti bylą teisingumo teisme. Magnitskio taip pat pobūdžio sankcijas taikyti. Taigi, norėčiau pabrėžti, ponė Boreli, kad Kinijos mes pusę milijardo Kinijos produktų vartotojų turime galimybę siekti pokyčių. Taigi aš noriu dirbti su Kinija, aš noriu, kad Europa parengtų naują, atnaujintą Kinijos strategiją, bet mes turime tą daryti gindami savo vertybės ir interesus. Dėl to aš dar kartą kreipiuosi į Kiniją atšaukite saugumo įstatymą ir suteikite Hongkongo žmonėms autonomiją, dėl kurios buvo sutarta vienos šalies dviejų sistemų pri principą. Taigi turime pasakyti už demokratiją ir vertybės visur pasaulyje. Dėkoju. Ačiū. Toliau žodis poniai Ma Marai Bizoto vienai minutiai. Ačiū pirmininkė. Komunistinė Kinija tai diktatūra kur yra didžiausia grėsmė mūsų demokratijai. COVID-19 pandemija, karas su Hongkongu, Hongkongu e, kit, ta Kinijos veikla tai skandalinga. Skandalinga tai, kad Italijos vyriausybė ES yra tyli Kinijos režimo sąjungininkė. Reikia nustoti meluoti. ES turi pasakyti teisybę apie nusikaltimus padarytus. Mūsų vertybės nėra parduodamos. Kolegos, akivaizdu, kad Mm, vyksta ekonominis karas, civilizacijų karas, kurį Kinija paskelbė Europos Sąjungai. Mes už transatlantinę sąjungą ir mes turime kovoti už savo demokratiją ir laisvę. Italai, europiečiai, laisvi pasaulio vyrai ir moteris niekada netaps e, Kinijos komunistinio režimo vergais. Ačiū. Toliau žodis poniai Esita Kanko. Vienai minutiai, prašau. dabartinė komisija pažadėjo būti geopolitinė komisija, tačiau iki šiol e, nemačiau to praktinių įrodymų. Vietoj to mačiau, kad EIVT darė viską, kad įtiktų Pekinui. Kitą savaitę Kinijos ir ES vadovų susitikime Kinai akivaizdžiai nenorėjo.